Pagal darbo tvarkę dabar turime pereiti prie Europos parlamento kvestorių rinkimų. Gavau tokias kandidatūras. Geringer, Higgins, Liuling, Maštalka, Newton, Nicholson, Omen Ruiten, Speroni. Kandidatai pranešė, jog jie sutinka kandidatuoti ir kadangi kandidatūrų skaičius yra didesnis negu vietų skaičius, tai pagal 13 straipsnio pirmą dalį vidaus darbo taisyklių mes turime balsuoti slaptai. Pereiname dabar prie kvestorių rinkimų procedūros. Primenu, kad pagal 16 straipsnį vidaus darbo taisyklių kvestorių rinkimai vyksta taikant tokias pat nuostatas, kurios yra taikomas vicepirmininkų rinkimui. Bal, balsuosim elektroniniu būdu, balsavimas slaptas. Kad e, visi dabar aiškiai įsivaizduotume ir kaip vyksta procedūra, kadangi yra naujų kolegų tai pabandysime bandomąjį balsavimą elektroniniu būdu atlikti. Jūs turite instrukcijas, kaip reikia naudotis balsavimo elektroninę įrangą, tačiau manau, kad vis dėlto būtų galbūt naudinga priimti, priminti jums kai kuriuos dalykus. Pirmiausiai turime įdėti kortelę į e, įrangą mikroprocesorius turi būti nukreiptas į apačią ir būtent tą pusę reikia kišti kortelę. Jeigu kortelę įdėsite neteisingai, tuomet geltona lemputė užsidegs ekrane ir pasirodys instrukcijos. Ekrane taip pat matysite kortelės numerį, parlamento nario pavardę ir datą. Paskui trečias žingsnis, kuomet bus kandidatų sąrašas praneštas ir kuomet bus pradėta balsuoti, ekrane pasirodys tokia informacija - balsavimo objektas, kandidatų sąrašas ir e, vietų skaičius. Norėdami pasirinkti kandidato pavardę, turite spausti žemyn arba aukštyn mėlyną mygtuką ir paspausti pliusą, jeigu balsuojate už tą kandidatą kairėje pusėje. Tuomet Melina lemputė užsidega ir žvaigždutė užsidega prie kandidato pavardės. Kalkuliatorius nurodo e, balsavimo skaičių. Tik tai teigiama, į teigiamą balsavimo skaičių yra atsižvelgiama. Paskui e, su kursoriumi galite ištrinti žvaigždutę. Jeigu norite pamatyti tesinį sąrašo, tuomet turite kursorių e, nuvesti prie paskutinio kandidato pavardės matomo. Jeigu norite balsuoti, tačiau, jeigu norite parodyti, kad balsavime, balsavime tačiau iš esmės nebalsuojate, už jokį kandidatą spaudžiate nulį galite taip pat pakeisti savo balsavimą, spausdami nulį taip pat. Reikia paspausti tuomet kandidato pavardę ir paspausti nulį ir paskui pereiti prie kito kandidato pavardės, kuri jums yra primtina ir tada jau paspausti pliusą. Tuo būdu pakeisti savo balsavimo rezultatus. Ir paskui, norėdami matyti visų kandidatūrų sąrašą, spaudžiate X mygtuką kairėje pusėje. Jeigu antrą kartą paspausite, tuomet dinks tos žymėjimo žvaigždutės. Dabar galime pabandyti atlikti bandomai balsavimą. Pasirinkime iš šešių du kandidatus iš to sąrašo. Pirmas tai yra dainininkų pavardės Lučiana Pavarotė, pirmoji pavardinės, jinai mirusio dainininko, antras yra tenoras Plačido Domingo, trečias Jose Carreras, paskui yra trys sopranai, Julia Migenis Johnson, Mansera Cabalier ir Jesse Norman. Tai jūs dabar galite pasirinkti tuos kandidatus, kuriuos norite. Pradedame balsuoti.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 Primenu, jog galime balsuoti tik tai už du kandidatus iš penkių, už dvi kandidatūras. L'onorevole Silvestri. No, sì. No, cioè, no, no. L'apparecchio che non funziona. Sì, eh, ho già, ho già eh, chiesto okay. un tecnico. Okay. Prego. Prego, onorevole Schulz. Pana Šulc. Pirmininkė. Man regis, turėčiau kai ką paaiškinti. Dabar atliekame bandymą. Ir jame galime pasirinkti tik tai du, dvi pavardės. Jūs sakote, kad tik dvi. Bet kai tikrai balsuosime dėl kvestorių, tada pasirinkinėsime penkias pavardės. Čia truputėlį kai kam gali būti neaišku. Pirmininkas, dėkoju, ponas e, Šulcai, užbėgote už akių būtent tam, ką ir aš norėjau pasakyti. Iš tikrųjų, kai prasidės tikrasis balsavimas, taip ir elgsimės. Ačiū, kad iškėlėte šį klausimą. Na, dabar ar jau vis... Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti, kad įrašėte pavaroti pirmuoju į tą sąrašą. Tačiau, kuomet pažymėjome tos kandidatus, tai turime dar patvirtinti balsavimą, ar, ar nebūtina patvirtinti paskui to pasirinkimą. Ne, nereikia patvirtinti, tik pliuselį padėti ties pavardę.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 bandymas. Tada skelbiu balsavimą baigtą. Galiu jau paskelbti balsavimo rezultatus. Lučiani Pavaroti 380 balsų. Domingo Plačito 283, Carreras Jose 213, Montserra Cabalie 178, Norman Jesse 117, Miguelis Johnson 109. Tai buvo bandymas. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Ponas Kasinį. Ne visi gerai suprato balsavimo procedūros paaiškinimą, kurį pateikėte anksčiau. Galbūt reikėtų dar kartą paaiškinti, kaip realiai reikia balsuoti su šitą įrangą. Io non lo so se veramente, se davvero tutti quanti, io penso che... Na, nežinau, aš manau, jog balsavimo rezultatas rodo, jog gana greitai, netgi labai greitai išmoko kolegos naudotis šitą įrangą. Tad e, iš tikrųjų pereikime prie tikrojo rinkimo kvestorių. Noriu dar pakartoti tai, ką sakė ponas Šulc, kad galime balsuoti už penkias kandidatūras kolegų. Balsavimas pradedamas. atsiprašau, dar realiai negali būti pradėtas, todėl kad turi pasikrauti sistema, nes antraip ir toliau balsuosime už dainininkus. Pronto? Adesso mi, mi dicono che siamo in condizione di votare. Taip, man jau sako, jog pasikrovė kompiuterinė sistema ir galime balsuoti. Prašom, pradedam. Estrela. E tecnici arrivano. Come si chiama?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 Ar visi balsavo? Eh, allora dichiaro chiusa la votazione. Balsavimas baigtas. Šeši šimtai devyniasdešimt šeši balsavo du negaliuojantis balsai. Taigi 694 balsai, 384 būtų kvormas. Geringas 398, Higin 352, Liuling 322. Maštauka 207, Nikolson 174, Newton 171, Umen 170, 161, Speroni 145. Remiantis šituo rezu, balsavimo rezultatu, pirmajame ture yra išrinkti Geringer ir Higgins. Juos aš ir sveikinu mūsų visų vardu. Restano dunque da segnare. Turime dar tris kitas vietas užpildyti ir todėl turime perėti prie antro balsavimo turo. Jeigu nėra e, jokių pastabų, tai tuomet pirmasis turas yra baigtas. Ar būtų kokiu nors pastebėjimu? Antrasis turas turi vykti 15 valandą. Adesso passiamo anche per le voci. Ok? Ok, ok. Ma io, eh, eh, colleghi, mėly kolegos, aš norėjau pasirūpinti jūsų sveikata, bet jeigu jūs e, norite dabar, tai aš sutinku, galime iš karto balsuoti. Tik tai turime dar perkrauti kandidatūrų sąrašą nes iš sąrašo turi būti dabar pašalintos tos pavardės, tų kandidatų pavardės, kurie dabar išrinkti buvo.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 pronti. Mi dicono che siamo pronti. Mane informuoja, jog jau esame pasirengę, tad skelbiu balsavimo pradžią. Pradedame. Posso da pure io.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 balsavo 699, du balsai negaliojantis, 797 balsavo, 697, Liulink 349, Maštalka 283, Newton Dan 202, Umen Ruiten 187, Nikolson 172, Speroni 130. Tai reiškia, jog turėsime dar pereiti prie trečiojo balsavimo tūro. Ar jūs dar sutinkate, kad dabar balsuotume? Tai gerai, jokių problemų, galime balsuoti dabar. Čia reikės paprastos balsų daugumos trečiajame e, ture, taip pat kaip ir renkant vicepirmininkus. pirmininkus.

Bene, siamo pronti. Puiku, ar esame pasirengę. Galime pradėti trečiąjį turą. Balsavimas sprendamas. Hanno votato tutti? Ar visi jau balsavo? Galime baigti balsavimą? Puiku. Dėkoju. Balsavimas baigtas. Balsavo 705, 2 negaliojantis. 705 galiuojantis balsai. Liulink 307 balsai. Maštalka 293, Newton Dan 208, Umen Ruiten 186, Umen Ruiten 176, Peronė 161. Sveikinu pona Liulink, Maštalką ir Newton Dan, kurie yra išrinkti ir kuriuos sveikiname. Norėčiau paprašyti dar neišeiti iš salės, todėl kad turime dar balsuoti. Turime dabar balsuoti dėl parlamento komitetų narių skaičiaus. Balsuosime dėl parlamento komitetų narių skaičiaus. Tai yra gana svarbus klausimas ir pagal 17 ir 15 straipsnio antrąją dalį vidaus darbo taisyklių kvestorių tvarka. Kvestoriai bus rašyti tokia tvarka, kaip ir išrinkti. Ir šita informacija bus pateikta institucijų vadovams. Dabar pereiname prie kito darbo tvarkės klausimo parlamento komitetų, nuolatinių parlamento komitetų narių skaičius. Čia yra pakeitimas. Pakeitimas numeris vienas pateiktas EFD frakcijos. Balsuojame dėl pirmojo pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaiko? Net ir su akiniais aš matau, kad dauguma kolegų pasisako prieš. Taigi pakeitimas yra atmestas. Dabar balsuojame dėl viso pasiūlymo kartu su rezoliucija, kas už, prieš, susilaiko, niekas. Taigi, rezoliucija yra patvirtinta. Dėkoju kolegoms. Dabar pertrauka. Toliau posėdis vyks nuo 15 valandos. Linkiu visiems gero apetito ir tikrai užsitarnautų gerų pietų.